prie paskutinio punkto. Tai yra dėl ES prioritetų 2016 metų jungtinių tautų žmogaus teisų e, tarybos sesijose. Ir vėl žodį suteikiu e, vicepirmininkiai poniai Mogerini. Gerbiamas pirmininkė, kaip žinote, didžiąją šių metų dalį keliavau po visą pasaulį ir turėjau galimybę pažvelgti į ES ir į mūsų žemyną per e, mūsų partnerių e, žvilgsnių. Taip galėjau vertinti mūsų stipresias pusės, kurios išriškėjo per krizės ir taip pat mūsų darbą humanitarinėje srityje. Dabar norėčiau pasinaudoti galimybę išvardinti ES prioritetus 2016 metams Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje ir apskritai pasaulyje ir pakalbėti apie žmogaus teisų reikšmę sąjungai. Manau, kad mes turime priemonių skatinti teisės tiek dvišalių, tiek daugišalių pagrindų įvairiose šalyse. turime galimybę kovoti prieš žmogaus teisų pažeidimus, e, užmėgsti naujas partnerystės ir taip skatinti žmogaus teisės. Taip pat skatiname e, stiprinti lygybę, kovoti su diskriminacija, represijomis ir smurtu. 31 žmogaus teisų tar, taryboje šie prioritetai bus įvardinti. Taip pat bus kitas įvardintas prioritetas, tai yra Sirijos klausimas, apie tai diskutavome vakar. Kitas klausimas - religijos išraiškos judėjimo laisvė. Daugybėje šalių žmonės ir toliau yra kalinami ir jų teisės yra pažeidžiamos. E, daugybė žmonių įkalinami net nepateikus e, oficialių kaltinimų. Tad mes priimsime rezoliuciją dėl atsakomybės prisėmimo ir dėl specialausiaus pasiuntinio mandato išplėtimo. Taip pat kitas prioritetas yra visuotinis e, periodinis vertinimas ir stebėsena. Mūsų manimo, e, tai, kas vyksta Sirijoje, yra didžiausia e, humanitarinė krizė per pastaruosius kelis dešimtmečius. Bet visų pirma, svarbu užtikrinti galimybę į šalį patekti humanitariniai pagalbai. E, svarbus žingsnis buvo žengtas, kuomet humanitarinė pagalba pasiekė Madajos miestą, tačiau to neužtenka, yra ir kitų regionų ir miestų. Turime e, suvienyti Sirijos visuomenę, tai nebus lengva. Susitaikymo procesas reiškia, kad reikia visų pirma nutraukti vykstančią kančią ir su ją susitaikyti. Apie tai jau buvo diskutuota šią popietę. Tad tam, kad e, vėliau galėtume sukurti teisingumo ir, te, e, ir tiesos mechanizmus, mums reikia e, šiandien rinkti aukų į, į, įrodymus ir liudijimus. Ir šiandien jau buvo pasistumėta į priekį, tačiau e, E, vis dar iškilia problemų dėl etninių ir nacionalinių ir religinių bendruomenių, tad bus priimta rezoliucija dėl jų teisių. Ir tai yra dar vienas iš mūsų prioritetų. Mes taip pat pateiksime dar dvi rezoliucijas dėl tikėjimo ir religijos laisvės, dėl kovos e, prieš netoleranciją ir diskriminacija religinių pagrindų. Apie tai šiandien taip pat kalbėjome. Ir taip pat e, pateiksime dar vieną rezoliuciją su e, Pietų Amerikos ir Karibų šalimis dėl vaikų teisų. Specialusis e, pasiuntinys pateiks situacijos šioje srityje apžvalgą. Mūsų manimų negalime kalbėti apie pagrindinės žmogaus teisės, jeigu į diskusijas neįtraukti e, pilietinės visuomenės atstovai. Tad e, turime stiprinti pilietinę visuomenę, jai suteikti daugiau vietos mūsų e, šalyse ir institucijose. Prieš baigdama kalbą norėčiau paminėti dar keletą svarbių aspektų. Visų pirma, e, svarbu užtikrinti mūsų pačių patikimumą ir jungtinių tautų formų patikimumą. Tam reikia įrodyti, jog dirbame sąžiningai, e, e, skaidriai ir remiamės teisingumo principais. Tai yra būtina, jeigu norime išsaugoti patikimumą. Taip pat ES prisidės prie e, jungtinių tautų e, patikimumo e, stiprinimo ir teiks visokiojopą paramą tam, kad pasaulyje būtų gerbiamas žmogaus teisės, turiuomenį finansinės priemonės ir mūsų turimus demokratinius instrumentus. Mes didžiuojamės, kad esame žmogau, um, lyderiai žmogaus teisų srityje. Uh, tačiau kartais uh, dėl to iškyla abejonių. Ir tai mus tik dar kartą paskatina eiti į priekį. Štai ir praėjusiais metais iškilo daug iššūkių, tai buvo didžiulis išbandymas mums. Kalbu ne tik apie pabėgėlių krizę. Kalbu ir apie ekonominę krizę, kurios e, e, neigiamus e, ilgalaikės pasiekmes vis dar jaučiamos. Turiuomenį ir daugybę kitų krizių, iš kurių mes turime išbristi ir tai daryti sėkmingai iš tiesų laikai sudėtingi. Tačiau jeigu mes e, nesimsime atitinkamų veiksmų, e, galime tiesiog prarasti Europos Sąjungą. Štai e, jūs, nors jūsų čia šiuo metu ir nedaug, atstovaujate 500 milijonų Europos Sąjungos piliečių. Ir mes formuojame politiką taip, kad ji atitiktų šių piliečių poreikius. Tad e, neleiskime e, tam tikroms jėgoms e, suskaldyti mūsų, išlaikykime vienybę ir solidarumą. Tai nėra lengva, tačiau tai yra būtina. Ačiū. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Labai dėkoju. Dabar EPP frakcijos vardu pasisakys panas Andžiai Gžip. Dėkoju, gerbiama vyriausioji įgaliotinė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie prioritetų, prie, prie dėrybų dėl ES prioritetų žmogaus teisų tarybos e, būsimos sesijos metu. Labai svarbu yra viską išsamei aptarti prieš numatant prioritetus ir dėkoju todėl poniai Mogerinį, kad ji parodė nusiteikimą diskutuoti, aptarti įvairius reikalus. Ir APP frakcijoje e, tikrai likome visi patenkinti dėl to, kad atsakėte į svarbius klausimus. Europos Sąjungai labai svarbu ginti žmogaus teisės. Matome, kad prioritetų sąrašas yra tikrai labai ilgas žmogaus teisų gynimo aspektai apima labai daug. Svarbus elementas, pavyzdžiui, yra ir veikiančios institucijos ir pilietinės laisvės, teisų užtikrinimas, mirties bausmės panaikinimas arba bent jau moratorimo jai paskelbimas – tarptautinio baudžiamo tribunolo veiklą ir taip toliau ir panašiai. Taip pat galim čia užsiminti ir apie pabėgėlių krizę. Ji labai glaudžiai susijusi ir su humanitarinė krize, su kova, su terorizmu ir mėginimu išspręsti pagaliau ginkluotus konfliktus kai kuriuose regionuose. Prieglapščio uh, teisė yra viena svarbiausių pagrindinių žmogaus teisių, tai numatyta ir žmogaus teisių hartijoje. Taigi, teisė į prieglobstį yra tiesiog viena iš žmogaus teisių. Be abejo, migracijos krizės mastai yra didžiuliai ir dėl to reikia imtis daugia šalių veiksmų ir ne vien tik tai vienai kuriai nors valstybei atskirai. Ačiū ponui Gžip. Ačiū taip pat už tai, kad laikėtės jums skirto kalbėti laiko. Dabar ponė Soraja Post, SRD frakcija. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti vyriausiai įgaliotiniai už esmės išdėstymą. Parodėte, kad Jums tikrai rūpi žmogaus teisės ir ačiū visiems kolegoms, kurie dirbo ties prioritetų sąrašu. Nes tuo būdu mes parodėme, kad e, rūpi mums ši rezoliucija dėl žmogaus teisių, rytoj balsuosime dėl jos ir to yra rezoliucija. bei kovo mėnesį vyksiantis susitikimas e, žmogaus teisų tarybos jungtinių tautų e, kontekste rodo, kad mums e, žmogaus teisės rūpi ir yra vienas svarbiausių užsienio politikos aspektų ar prioritetų. Konfliktų ir krizių akivaizdoje negalime laukti. Ir turime to jau pat imtis ginti žmogaus teisės, taip pat ir taikydami užsienio politikos priemonės. Nes žmogaus teisės yra vienas iš pagrindinių ramščių um, demokratijos pagrindas. Turime kurti humanitarinius koridorius, kad apsaugotume žmonės ten, kurie priversti bėgti nuo karo veiksmų. Tai reiškia taip pat, kad turime išsaugoti teisę į išsilavinimą, į švietimą, į moterų teisės turime ginti jų lygias galimybės, nepamiršti vaikų, klimato pabėgėlių ir taip pat viduje judančių pabėgėlių srautų turime paisyti ir visą tai atkreipti dėmesį, nes čia nuolatos yra susidurama su žmogaus teisų pažeidimais. Taip pat mm, norime pritarti ir tarybos išvadoms dėl taikos proceso artimuosiuose rytuose. Džiaugiuosi, kad e, rezoliucijoje atkreipiame dėmesį ir į tai, kad jungtinių tautų specialusis uh, įgaliotinis mm, žmogaus teisėms Palestinoje ginti turėtų būti skatinamas dirbti, kad nebūtų sudaromos kliūtis jam veikti. Žmogaus teisų aktyvistai veikiantys visoje Europoje ar, ar netgi pasauliniu mastu taip pat uh, turėtų susilaukti reikalingos paramos. Ir tikiuosi, kad e, pasiūsime reikiamą signalą prieš susitikimą Ženevoje ir tikiuosi, kad ES ir to susitikimo metu bus lyderė. Mes turime ir privalome būti pagrindinio vaidmens atlikėjai, ginant žmogaus teisės. Ačiū. Toliau, ponas Van Štorich. Pone von Storm. Dėkoju, pirmininkė. Tuščia plenarinio posėdžio salė parlamente, o mes diskutuojame apie ES priori, prioritetus žmogaus teisų tarybos susitikime. Elgiamės taip, lyg ES būtų savarankiška valstybė su savarankiška užsienio politika, nors taip nėra. Todėl visa šita diskusija iš principo yra šiek tiek uh, neteisinga. Tačiau kadangi jau jūs atėjote, ponia Magarinė, tai noriu Jums pasakyti sažiningai. Sustabdykite krikščionių persekiojimą pasaulyje ir tegu tai taps svarbiausia jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos tema. Nes kai pažeidžiamos kitų mažumų teisės, tai mes šaukiame visų balsų. Tačiau kai, kai kalbam apie krikščionių teisų pažeidinėjimą, tai niekas nieko nedaro darykit kažką, imkitės veiksmų, kol dar ne per vėlų. Dėkojame. Tačiau iš tikrųjų salė netuščia. 19 parlamentarų dar dalyvauja šiame posėdėje. Dabar kalbės ponė Besera Basterečea. Dėkojame pirmininkė, dėkojame senjorė Mogerinį. Norėčiau padėkoti toms frakcijoms, kurios remia rezoliuciją. Norėjau padėkoti ir ponui Džip už parengtą rezoliuciją, už tai, kad kovojo ir pasiekė kompromiso. Mes turime piliečių įgaliojimus ir jais naudodamiesi rengiame tokius dokumentus. Generalinis asamblėja turi atsižvelgti ir į žmogaus teisų padėtį tose šalise, kurios nori patekti į žmogaus teisų tarybą. Jeigu jau kažkas nori kovoti už žmogaus teisės pasaulyje, tai savo šalyje turi susitvarkyti. Kiekvienas, kas išgirsta, kad Venezuela priklauso žmogaus teisų tarybai, kad Saudo Arabija priklauso žmogaus teisų tarybai, tikrai sudvėjoja, kokia prasmė tokios tarybos Kaip turi Venezuela ką nors išmokyti gerbti žmogaus teisės, jeigu pati jų negerbė, jeigu joje 7, 74 politiniai kaliniai sėdi kalėjime tik, dėl, tik todėl, kad nesutinka su Mandūrų vyriausybė. Kodėl taryboje gali būti šalis kaip Saudo Arabija, kuri kasmet įvykdo didžiausią mirties bausmių skaičių. Taigi negali į tarybą patekti tokios šalis, kurios pačios negerbė piliečių, žmonių teisių. Pilietis kelia klausimą, ko generalinė asamblėja apskritai dar laukia, kodėl nesustabdoma Venezuelos narystė žmogaus teisų taryboje. Juk tokios šalis savo veiksmais menkina visos tarybos veiklą, mažina žmonių pasitikėjimą ją. Ja Taigi noriu pasakyti, kad negalima rinkti šalių, kurios negerbė žmogaus teisų į žmogaus teisų tarybą. E, mm, e. Ačiū. Toliau jungtinių kairiųjų frakcijos vardu kalbės Univeržia. Merci, Ačiū pirmininkė. Man nepatinka tai, kaip e, diskutuojame ir dirbame šiais klausimais parlamente. Paprastai diskut, e, balsuojame dėl rezoliucijų, nors jungtinėse tautose darbas jau prasidėjo ir ten nebuvo atsižvelgta ES nuomonė. Na bet tiek to. E, yra ir kitų problemų. Mes negalime dirbti sėkmingai jungtinėse tautose, jeigu e, ten nebus tinkamai atstovaujama mūsų institucijoms. Valstybėms narėms iš tiesų būtų naudinga, jeigu būtų įgyvendintos e, rekomendacijos dėl žmogaus teisų, socialinių, ekonominių teisų ir panašiai. Iš ties ES praranda patikimumą, nes negali reikalauti trečiųjų šalių laikytis teisų, kurių e, pati nesilaiko. Tad e, mūsų frakcija susilaikys nuo balsavimo dėl šios rezoliucijos, dėl mano išvardintų priežasčių. Ačiū e, O dabar žodis e, poniai Barbarai Lochbiller. Pirmininkė, vyriausiai galiotinė. Mūsų rezoliucija tikrai parengta laiku ir tikiuosi, kad ES delegacija atsižvelgs į mūsų rekomendacijas, rengdama savo poziciją ir nustatydama prioritetus. Jungtinių tautų žmogaus teisų taryba yra viso pasaulio žmogaus teisų atstovų atstovybė ir ji yra regioninė organizacija ir mums ES reikia aktyviai dalyvauti diskusijose. Mes galim dalyvauti ir teminėse diskusijose, ir konkrečių šalių e, atžvilgių vykdomose diskusijose. Juk jungtinė taut, jungtinės tautos ir šita žmogaus teisų taryba finansiškai yra remama, remiama ES tam, kad žmogaus teisų taryba galėtų veikti nepriklausomai. Tačiau žmogaus teisų taryboje yra šalių, kurių pačių žmogaus teisų padėtis tiesiog yra katastrofiška. Reikia griežtai pasisakyti prieš tokių valstybių narių išrinkimą į žmogaus teisų tarybą. Europos Sąjunga gali vaidinti vaidmenį tarptautinėse organizacijose tik kalbėdama vienu balsu. Kai kas vadina mūsų veiksmus imperialistinių kišimusi į šalių vidaus politiką. Todėl reikia stengtis bendradarbiauti su pietų valstybėmis ir kartu renkti rezoliucijas dėl tokių klausimų kaip žmonių aprūpinimas švariu vandeniu ar sanitarinėmis sąlygomis. Labai gaila, kad ne visos valstybės narės domisi tokiomis temomis, kurios yra svarbios pietų šalims. Ne visi nori rezoliucijų dėl teisų į mokslą, dėl skolų nurašymų ir panašiai. Rezoliucijos, aš manau, yra labai geras būdas pateikti savo poziciją žmogaus teisų tarybai ir aš noriu padėkoti ponui Čip už jo tikrai puikų e, būdą renkti rezoliucijas. Dėkojame dabar kolegė Korao, FTD frakcijos vardu. Kolega Korao. Dėkoju. Pirmininkė, vyriausioji įgaliotinė, šios dienos diskusija yra puikia proga pakalbėti apie žmogaus teisų padėtį pasaulyje. Gaila, kad tiek nedaug parlamentarų domisi šią temą. Mes, kaip ES atstovai, mums tenka didžiulė atsakomybė šioje srityje. Mes susidurime su daugybė problemų, su autoktonų gyventojų išstumimu iš žemių, kuriuose yra randama iškasenų ir kitomis. Mes vis dėlto nerimaujame, kad į žmogaus teisų tarybę patenka šalis, kurios pačios pažydinėja žmonių teisės - Etijopija, Kinija, Rusija, Saudo Arabija. Visą tai šalis, kurios e, yra tarybos narės. Sakykime, valstybės, kuriuose vykdomos mirties bausmės, kuriuose pažinėjimos migrantų teisės. neturėtų būti narėmis žmogaus teisų taryboje. Savo rezoliucijoje mes siunčiame signalą tarybai, kokie turėtų būti jos prioritetai. Tikiuosi, kad 16 metai bus sėkmingesni negu buvo 15 metai. Dėkoju. Toliau pasisakys ponas Gerolf Anemans. Pirmininkė. Diena buvo ilga ir pilna darbų. 741 parlamento narys turėtų dalyvauti parlamento posėdžiuose, tačiau apžvelgęs salę šiandien aš galiu pasakyti, kiek svarbios mums yra žmogaus teisės. Na, nenoriu būti cinikas. Reikia pasakyti, kad neteisinga Šengeno interpretacija, neteisinga Ženevos pabėgėlių konvencijos interpretacija privedė prie to, kaip prie, prie tos situacijos, kuri yra dabar. Štai Kielne ir visai neseniai buvo labai dideliu mastu pažeidžiamos žmonių teisės ir tai jau yra mūsų kasdienybė. Galų galę suvokime, kad žmogaus teisės yra ne šiaip savo savaime egzistuojantis dalykas, jos gali egzistuoti tik tai saugioj, stabilioj visuomeniai ir labai sunkiai įgyvendinamos kitokios kultūros šalise. Ačiū žodis ponui Epideus. Kalbame apie tarptautinius veiksmus, tarptautinę plėtrą, tad ES turėtų glaudžiai bendradarbiauti su jungtinėmis tautomis svarbiausiais klausimais, tokiais kaip e, konfliktas Sirijoje ir migracija. Turime šias problemas įvertinti realistiškai. Negalime E, priimti visų e, bėgančių migrantų, bet nespręsti tų priežasčių, dėl kurių jie bėga. Tad turime užtikrinti migrantų teisės e, ne tik ES, bet taip pat ir šalyse, per kurias jie keliauja ir iš kurių jie bėga. Štai mes tarsi kovojame su priekyba žmonėmis, tačiau kita vertus e, priekybininkai žmonėmis ir toliau sėkmingai veikia ir mes nekreipiame dėmesio į tai, kas vyksta, pran, e, atsiprašau, Graikijoje, e, kaip žmonės yra šantažuojami ir išnaudojama migracijos problema. Ačiū. O dabar žodis EPP vardu ponui Predai. Ačiū pirmininkė. Priminsiu, kad prieš mėnesį mes diskutavome ir e, didelę daugumą priėmėme e, pra, metinį pranešimą dėl, poli, dėl demokratijos ir žmogaus teisų e, pasaulyje. Tad man neaišku, kodėl praėjus vos mėnesiui mes vėl kalbame apie dokumentą, kuris yra labai panašus mano minėtajam. E, pranešime buvo kalbama apie ES e, prioritetus žmogaus teisų srityje, o dabar kalbama apie žmogaus teisės jungtinėse tautose ir aptarami tie patys žmogaus teisėmis susiję aspektai nuo bepiločių lėktuvų iki žmogaus teisų. Ir mes neapsibrėžiame konkrečių prioritetų, o tiesiog kartojame, e, kartojamės. Tad mano manimu labai svarbu užtikrinti, kad kitais metais e, šis dokumentas būtų trumpesnis ir konkretesnis. Pavyzdžiui, pasirinkime penkis prioritetus ir juos išanalizuokime. Visi kiti klausimai bus aptarti metinėme pranešime dėl demokratijos ir žmogaus teisų. E, taip pat keletą žodžių dėl antros šio dokumento dalies. Ten kalbama apie visuotinį periodinį vertinimą ir aš ten matau didžiulį netikimą. Jau ne pirmą kartą kairieji nu, nusitaikė į Izraelį, norėjo jį sukritikuoti, todėl buvo įtrauktas 80, 89 dalis e, dėl taikos proceso viduriniuosiuose rytuose. Tačiau viduriniai rytai tai juk ne šalis, tad Jeigu norime, kad mus vertintų rimtai, mes turime ateityje vengti tokių netitikimų. Ir e, jeigu šis, ši dalis nebus e, e panaikinta iš, e, bendros, e, iš bendro teksto, mes balsuosime prieš bendrą rezoliucijos tekstą. Ačiū. Toliau ponas Howard. Aš esu pranešėjęs um, socialinė, įmonių socialinės atsakomybės uh, klausimų. Taigi lygiai taip pat man rūpi ir žmogaus teisų tarybos veiksmai, kai rezoliucijoje yra pasakoma, jog ES ir valstybės narės turėtų aktyviai dalyvauti darbo grupės veikloje. Jungtinių tautų darbo grupės pranešime ir ataskaitoje yra ir kritikos aspektų, jie bus um, paskelbti uh, kovo mėnesį sustikimo metu ir iš tikrųjų Europos Sąjunga neturėtų taip elgtis. Tikrai E, niekaip nepasitarnaus žmogaus teisėms, jeigu mes blokuosime e, kolektyvinės žalos atlyginimo ar teisų gynimo priemonių projektus. Kaip suprantu, Europos Sąjunga e, Ženevoje netgi planuoja nepritarti rezoliuciją ir tokiu būdu sukritikuoti jungtinių tautų darbo grupės darbą. Tačiau parlamentas neturėt, ne, ne, nenorės pritarti, to, ar neturėtų norėti pritarti e, tokiai pozicijai. Man regis, mes turėtumėm savo nepritarimą e, išreikšti diplomatiniais e, kanalais, diplomatiniu būdu ir būti pasirengę išklausyti taip pat ir skirtingą požiūrį Taip pat dar dėl 89 dalies, kurią minėjo kolega Preda, e, sakė, kad balsuosio frakcija prieš, jeigu bus atsisakyta tos dalies tekste. Tačiau kas ten pasakyta? Ten yra kalbama apie e, žmogaus, apie humanitarinę pagalbą ir um, žmogaus teisės, kurios turi būti ginamos tose teritorijose. Palestinos regione. Ir aš norėčiau pasakyti, kad jeigu jūsų frakcija nemano, jeigu jūsų frakcija mano, kad yra teisinga e, neginti žmogaus teisų šiame regione, tai visiškai klaidinga nuomonė voorzitter eh, mevrouw mogherini het is laat op de avond en we zijn. dėkoju pirmininke pone mogherini vėlus metas nebedaug jau parlamentarų salėje o tuo tarpu kalbam apie tokią svarbią temą ir rytoj balsuosime dėl šio dalyko dėl mūsų prioritetų. Aš noriu atkreipti dėmesį į moterų teisės. Aš esu moterų teisų komiteto narė, noriu kalbėti apie reprodukcinės E, apie reprodukcinę sveikatą, apie e, abortų galimybę po seks, patirtos seksualinės prievartos. Žinau, kad jūs, esat, kad jūs pritarėte mano požiūriai. Yra daugybė organizacijų, saugoti vaikus e, ir saugokim vaikus ir kitų organizacijų, kurios atkreipia dėmesį į tai, kad vaikai, pabėgėliai ypač kenčia. Jie dažnai patiria visokiausių sunkumų. Šiuo metu, pavyzdžiui, labai daug jų šala. Nors jūs ir nenorite girdėti žodžio genocidas, tačiau aš noriu jį pakartoti. Nenorit badyti pirštų Izraelio, aš irgi to nenoriu daryti, bet čia reikia imtis ryštingų veiksmų, reikia padaryti išvadas. Dėkoju, toliau kalbės kolega Styr. Prašau pusantros minutės. Pirmininkė, aš pritarčiau tam, ką pasakė kolega Preda. Tikrai būtų gaila, jeigu EPP nepritartų šiai rezoliucijai tik dėl nesubalansuoto teksto, kai kalbam apie artimųjų rytų taikos procesą. Uh, Rezoliucijoje yra tikrai labai stiprių dalių, sakykime, devintoji dalis, kur kalbama apie konstitucijų besivystančiose valstybėse pežiūrą, pavyzdžiui, Afrikoje, apie vyriausybinės struktūras ir jų stiprinimą. Ir kai kuriuose valstybėse konstitucija keičiama tam, kad galima būtų nust... prailginti kadencijas, aišku, kad tai sukels gyventojų nepasitenkinimą, kaip jau yra Burundija. Bet demokratizacijos procesas Afrikos valstybėse vyksta būtent taip ir labai dažnai ten sistematiškai pažydinėjimos žmonių teisės. Šiuose valstybėse kartais vyksta rinkimai, bet dažnai vyriausybėje esanti partija laimi rinkimus daugiau negu 80 procentų balsų. Aš manau, kad į tokius rezultatus reikia atsižvelgti ir mūsų atstovai turėtų bendradarbiauti ir atkreipti dėmesį e, Afrikos valstybių vyriausybių dėmesį į tokias problemas. Kalbam, pakalbėkime ir apie 2030 metų tikslus bei 16 tikslą, kuris būtų mūsų užsienio politikos prioritetas ir turėtų būti žmogaus teisų tarybos prioritetu. Toliau kalbės kolegė e, parlamentarė Kinkiai. sorry, absent, uh... Šios kolegės nėra, todėl kalbės parlamentarė Komodinikakija. Sir President, maim ždu. Gerbiamas pirmininkė. Mano manimu, aptarti prioritetai svarbus įvairiais aspektais. Ir visų pirma turėtume pakalbėti apie vaikų teisės. Jie yra visa teisiai mūsų e, visuomenės nariai ir negalime toleruoti blogo elgesio su e, jais. Taip pat negalime toleruoti e, diskriminacijos ir smurto. Todėl ES turi užtikrinti, kad konvencija, ratifikuota konvencija dėl vaikų teisų neliks tik popieriuje ir kad ji bus realiai įgyvendinta. Visi matėme, kaip e, nuotraukas vaiko, kuris svajojo apie geresnį gyvenimą, tačiau nuskendo. Tad e, turime pagalvoti apie tokius vaikus. Mūsų pareiga yra užkirsti kelią žiaurumui ir blogam elgesiu su jais. Ačiū. O dabar žodis EPP vardu, poniai Jimenez Bersaril Barijo. Ačiū pirmininkė. Žmogaus teisės, kova už jas yra tai, kuo ES visuomet pasižymėjo. Žmogaus teisų taryba dirba tojose srityse, kuriuose yra daugiausia problemų ir ypač ribojamos e, laisvės. Štai buvo kalbėta apie Venezuelą. Galime paminėti ir kitas šalis. E, mano frakcijos nariai e, buvo Venezueloje tuo metu, kai atsirado galimybė iš nedemokratinės valdžios perimti e, valdžios vairą ir užtikrinti demokratinius principus. Taip pat norėčiau paminėti įstatymą dėl amnestijos Venezueloje. E, pagal šį remiantį šiuo įstatymu numatyta, kad visi valdžią kritikavusi e, asmenys e, bus paleisti į laisvę. Dabar e, mūsų eilė paraginti prezidentą Maduro šį įstatymą įgyvendinti, nes kol kas jis to nedaro. Ačiū. Žodis ponui Kukan vieną minutę EPP vardu. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų turime, susidurime su daugybė iššūkių, kurie susiję ir su jungtinių tautų darbo atvarkė. Pati ES susidūrė su beprecedenčiais iššūkiais, migracija ir kariniais konfliktais um, kaiminystėje. Tad uh, spręsti žmogaus teisų problemas yra svarbu, svarbiau nei bet kada anksčiau. Ir žmogaus teisų tar taryba tam ir skirta. Tad Europos Sąjunga turėtų daugiau dėmesio skirti ir e, migrantų teisėms. Tai turėtų bū, mūsų prioritetu bū, turėtų būti humanitarinė e, pagalba e, tuose regionuose, kurios, kurie susiduria su e, krizėmis. Taip pat turime stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir intensyviau kovoti su priekyba žmonėmis, taip pat uh, užtikrinti žmogaus, uh, atsiprašau, vaikų ir moterų teisės. Dziękuję, panie przewodniczący, wysoka pani. Čia toliau ponas Venta, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiama vyriausioji galiotinė. Uh, Jungtinių tautų žmogaus teisų tarybai suteikti įgaliojimai taip pat ir iš ES pusės. Ir tai reiškia, kad ir ES turi laikyti savo įsipareigojimų. Deja, ne visada taip yra ir, ir yra tiesiog pakenkiama nešališkumui žmogaus teisų tarybos kartais reikia atsižvelgti į daugybės e, grupių interesus ir svarbu užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą tiek valstybiniu, tiek regioniniu lygiu. Žmogaus teisių turėtų būti paisoma taip pat ir verslo pasaulyje, bet e, vis Pasirodo istorijų apie tai, kaip buvo pažeistos um, darbuotojų teisės, kaip uh, išnaudojo darbuotojus didžiulės įmonės ir koncernai ES veikiantys. Taigi paraginkime juos laikyti žmogaus teisų principų. Ačiū. Toliau panas Notis Marijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Žmogaus teisų pažeidimai Turkijoje ir taip pat Skopje, e, buvusioje Jugoslavijos Respublikoje, Makedonijoje e, vyksta nuolatos ir reikėtų paraginti sukurti Makedonijos draugų grupę, kuri remtų Fairom. Juk mes kaip tik pasisakome už tai, kad Europos Sąjungos darybose dalyvautų būtent Makedonijos šiuo pavadinimu, o na, parlamento narė nuolat pasisako priešingai, todėl prašyčiau ir parlamento pirmininko Martino Šulco ryštingai veikti ir daryti viską, kad ir šiuo atveju e, būtų pagaliau numatytas e, ferom pavadinimo tinkamas traktavimas. Pan posau Stier, bardzo proszę. Pana Stier. Kolega e, Marijas, da li znate da je... Pone Marijas, ar jūs žinote, kad ši neformali draugų grupė, apie kurią kalbėjote, egzistavo Europos parlamente anksčiau, bet jos darbo rezultatas buvo niekinis. Ir kaip tai susiję su mūsų šiandien svarstoma tema? Labai trumpai, sako pirmininkas, jeigu galite atsakyti. Pirmininkė, aš norėčiau pasakyti savo kolegai, kad tai labai svarbus klausimas. Skopje E, ir fyrom yra pripažįstama kaip fyrom, o jūs nelegaliai naudojate Makedonijos pavadinimą ir visi tie, kurie dalyvavo tos darbo grupės veikloje, žino, kad tai yra teisės pažeidimas. Jeigu Skopija bus pripažįstama, e, tai gali būti pripažįstama tik tai fyrom pavadinimu, o ne kokiu nors kitu. Dėkuoju, o dabar kalbės ponia Mogerinė, atsakydama į jūsų klausimus. But uh, longer our stay in this. Uh, Ačiū. Manau, nebegaišuosiu, e, ilgai nekalbėsiu, kadangi vėlus metas, nors be abejo tema svarbi ir džiugu, kad e, pasisakymai rodo, man regis, visų frakcijų atstovų, kad e, jiems rūpi žmogaus teisės. Daug kas iš jūsų sakėte, kad Tai yra ne tik ES e, principas ir vertybė, kurį, kurią giname, bet e, taip pat ir veiklos sritis, aktyvios veiklos sritis e, turime ir už ES ribų nuolat e, stengtis palaikyti žmogaus teisų principus ir išorės veiksmų politikos priemonės taikyti tiek, kiek įmanoma tai daryti taip, kad būtų šie įgaliojimai pateisinti ir kartais ne visada, kartais ne vis, ne, nebūna akivaizdu, kas yra daroma, kartais tai akivaizdžiau išriškėja, tačiau mes tikrai veikiame ir nuolat mm, giname žmogaus teisų principus, pasisakome prieš mirties bausmės taikymą ir taip toliau. Visais tais atvejais Europos Sąjunga gali veikti kartu su parlamentu, išsamdama įvairių priemonių potencialą. Antraip situacija tikrai darosi labai komplikuota ginti žmogaus teisės visame pasaulyje e, reiškia ir mūsų pačių interesų gynimą, nes mes esame suinteresuoti stabilę, tvarę aplinką ir atmosferą pasaulyje. Taigi tai yra mūsų visų atsakomybė tiek ES vidaus, tiek išorės politiką vykdant. Taigi ačiū visiems, kad remiate mūsų veiksmus šioje srityje ir dar taip pat norėčiau asmeniškai padėkoti ir La, Saurusui Lamrinydis, ES e, specialiajam įgaliotiniui šiais klausimais. Labai džiugu, kad jis e, ėmėsi šios užduoties ir labai puikiai dirba. Dabar linkiu visiems labos nakties dėkoju. Ačiū komisijos vicepirmininkį, vyriausiai įgaliotiniai.